Good afternoon, colleagues. Oh. Labą dieną, gerbiami kolegos. May I ask you to take... Kviečiu visus susėsti ir pradėsime posėdį. Sveikinu visus Europos parlamento narius susirinkusius į posėdį po vasaros atostogų. Turime E, apskritai daug darbo, laimiai šį kartą mūsų posėdžio darbo tvarkė nėra labai didelė. Ar galiu laikyti darbo tvarkę priimtą, regisi taip? Posėdžio protokolus taip pat turbūt galime patvirtinti. Dėkoju. Turiu keletą pranešimų. Pirmasis pranešimas būtų dėl deleguotų teisės aktų. Tas teisės aktas turės papildyti tam tikrą direktyvą. Šis teisės aktas e, leidžia komisijai veikti, rengiant atitinkamą direktyvą dėl kredito institucijų ir jų priežiūros. Ir 147, 37.5 ir 36.4 straipsniai. Ir 39 straipsnis taip pat. Parlamentas gali, aišku, prieštarauti tam deleguotajam aktui, kadangi Dar turime laiko. Mes paprašėme, kad laikotarpis būtų pratestas ir pateikti prieštaravimą galima iki spalio mėnesio 21 dienos. Mes e, koordinatorių posėdėje kalbėjome apie šį deleguotąjį aktą. rugsėjo 21-23 diena apie tai taip pat bus dar papildomai diskutuojama ir 23 diena bus taip pat galutinė data, kai pranešėjas ar nariai galės pateikti siūlymus dėl tokio deleguoto akto atmetimo. Ir informacija dar bus papildomai išdalinta e, deputatams. Ekonomikos dialogas ir naujienos su tuo susijusios. Liepos 22 dieną vyko susirinkimas šiuo klausimu. Ponas Albukerke, ministras e, Portugalijos finansų ministras vyko dalyvauti šiame dialoge. E, gruodžio antrą dieną vyks susitikimas atinkamas, kai dėl Prancūzijos. E, ten ekonomikos dialogas buvo atšauktas, dabar palaikome ryšį su Prancūzijos finansų ministru ir dirbame tam, kad rudenį galėtų įvykti šis dialogas. Kol kas datos nustatytos dar nėra. Ir galiausiai norėčiau pranešti komiteto nariams, kad koordinatoriai sutarė, jog komitetas ir toliau dirbs, užbaigdamas iki šiol nebaigtus reikalus. Aš jau informavau apie tai E, koordinatorių, e, koordinatorių posėdžio metu atitinkamos asmenys. Buvo sutarta dėl to, kai bus paskirstytos temos įvairios frakcijoms. E, socialdemokratai dėl vadinamųjų benchmarks ALDE, dėl skaidrumo ir Finansinių sandorių e, dokumentus rengs socialdemokratai, struktūrinės priemonės gerinant kredito įstaigų patikimumą EPP, e, institucijų priežiūra dėl pensijų fondų EPP, e, tarptautinė prekyba ir Europos investicijos. Prie šios temos dirbs žalieji tarybos reglamentas dėl Europos centrinio banko įgaliojimų e, taikyti sankcijas. ECR frakcija dirbs šio klausimo. E, rinkimas statistinių e, duomenų, duomenų centrinėme banke prie to dirbs ECR, ALDE dirbs ir 2015 metų duomenų dėl um, finansinių sandorių apmokestinimo. Dirbs Aldė prie šio klausimo. Dėl direktyvos um, uh, atitinkamos ir 2034 direktyvos um, e, dirbs socialdemokratai, politikos koordinavimas 2014 metais dirbs ALDE, Europos centrinis bankas EPP ir E, Europos investicijų bankas žalieji ir konkurencijos reikalai ECR. Apmokestinimas, šiuo klausimu tai ir buvosi socialdemokratai, ekonominio valdysenos taisyklių nustatymas e, socialdemokratai, EFDD ir dar taip pat yra klausimų, kur pranešėjai dar yra nepaskirti. Tai štai, o dabar galime pereiti prie darbo tvarkės klausimų. Pradėsime nuo diskusijų dėl ES 2015 metų finansinių, finansinių metų biudžetų. Kolega Torvalds yra pranešėjęs šio klausimu, tad jam ir suteiksiu žodį. Sorry, chair, I'm speaking on behalf of... Ačiū pirmininkė, aš kalbu pono Torvaldo vardu. Torvalds vardu. Uh, Ponas Orlantas negali dalyvauti posėdėje čia popotė, nes turi pristatyti savo pranešimą pagrindinėme komitete, biudžeto komitete. Taigi aš kalbėsiu labai trumpai jo vardu. Pirmiausia, pranašėjas norėtų priminti, kad Europos parlamentas labai tvirtai pritarė tam, kad būtų sukurtos Europos priežiūros institucijos ir kad ES reikia toliau gerinti priežiūrą ES lygių Todėl pranešėjas labai džiaugiasi tuo, kad daugelis politinių frakcijų pritarė jo susirūpinimui dėl komisijos pasiūlymo. Tai reiškia, kad laipsniškai bus mažo, mažinami mokėjimai e, institucijoms 2015 metams. O tai yra iš tiesų kertinės asmuo užtikrinant e, tinkamą funkcionavimą ES, taip pat užtikrinant ir ekonomikos e, atgaivinimą, darbo vietų kūrimą ir taip pat būsimų galimų finansinio sektoriaus krizių prevenciją. Pranešėjas tikisi, kad mes galime atkurti, atstatyti tą biudžetą, kuris buvo e, pradžioje pasiūlytas ir už tai šiandien nubalsuoti. Dabartiniai finansavimo susitarimai yra grindžiami mišrė finansavimo sistema ir tai yra nelankstus e, metodas, jis daug administracinės naštos e, sukūrė ir apsunkina Europos priežiūrų institucijų darbą. Taip pat raginama komisija pasiūlinti naują finansavimo sistemą 2017 metais, tokią, tokią sistemą, kuri būtų pagrista e, mokesčiais rinkos dalyvių ir kad tai būtų finansuojama iš atskiros biudžeto eilutės. Taip pat pranešėjas norėtų padėkoti šešėliniams pranešėjams iš skirtingų frakcijų už tai, kad jie konstruktyviai prisidėjo prie šio pranešimo. Dėkuoju. Sorry. Now I will give the floor. Dabar suteiksime žodį šešėliniams pranešėjams, pradėsime nuo EPP. Ivana Maletič, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkoju, kolegos. Mūsų tikslas, atsižvelgiant į biudžeto suvaržymus, paremti tokią veiklą, kuri padėtų toliau vystyti ir stiprinti mm, bankininkystės sąjungos sukūrimą, bankų strategijos plėtojimą ir taip toliau. Jau buvo pabrėžta svarba trijų agentūrų. Ir aš norėčiau tik atkreipti jūsų dėmesį į pakeitimus, kuriuos mes pakeitėme dėl trijų agentūrų biudžeto. Norėtume pritarti didesniam biudžetui skirtam šioms agentūrams ir dėl to raginame e, balsuoti už 6727, 6728 ir 6729 pakeitimus. Taip pat reikėtų teigiamai balsuoti už 6008 e, ir 6009. Tie trys mano minėti pranešimai 6727 iki 9 ten yra siūlomas didesnis biudžetas nei 6008 pakeitime, nes bendraudami su agentūromis mes supratome, jog dėl to, kad padidėjo darbuotojų skaičius, reikšmingai padidėjo darbuotojų skaičius, jie turi racionalizuoti kitus biudžeto punktus Ir dabar daugiau bus skirta dėmesio apmokymam, analizai, moksliniams tyrimams, kurie yra reikalingi geresniam agentūrų funkcionavimui. Ir kadangi e, biudžetas yra didinamas tik tai remiantis darbuotojų skaičiaus padinimu, mums atrodo, kad reikėtų investuoti ne vien į kiekybę, bet ir į kokybę. Ir dėl to mes raginame jūs e, pritarti aukšt, didesniam biudžeto agentūroms. Taip pat reikėtų pabrėžti ir antrą pakeitimą. Tai yra pakeitimas 6715. Ten kalbama apie EMU komunikacijos biudžetą. Mūsų pasiūlymas yra prieš fondų rezervavimą. Dvi priežastys yra. Pirma, mums reikia sklandaus ir greito įgyvendinimo komisijos lygių. O jeigu mes rezervuosime pritarsime rezervavimui, biudžeto komisija negalės prisimti naujų įsipareigojimų ir visas procesas sulėtės. Antra priežastis susijusi su ryšių, ryšiais tarp mūsų parlamento ir komisijos. Mums atrodo, kad jeigu mes abejojame tinkamų funkcionavimų, geriausia būtų kaip pirmas žingsnis surenkti klausimus parlamente ir paprašyti, kad būtų pateiktas raportas, kokia veikla yra jau atlikta Kol kas komisija to nepadarė. Ir jeigu tik tuomet, kai gautume tokią ataskaitą, mes galėtumėm spręsti dėl tam tikro rezervo sudarimo, bet pradėti nuo rezervavimo būtų netinkamas signalas. Dėl to aš siūlau balsuoti prieš tai. Ir galiausiai norėčiau paaiškinti, kodėl mes pateikėme žodinį pareiškimą dėl kompromisinio pirmojo pasiūlymo. Mes norėtume įtraukti tokią, tokį sakinį. Jeigu bus įrodyta ar patvirtinta komisijos atliktų vertinimų, tai leis užtikrinti geresnį agentūros finansavimą, nes jis bus grindžiamas rimtais vertinimais, poveikio vertinimu. Ir tai turėtų būti labai išsamei išdėstyta komisijos ataskaitoje dėl trijų agentūrų. Ačiū. Thank you. Now... Dėkoju. Socialdemokratų atstovams suteikėme žodį. Dėkoju. Dėkoju. Norėčiau pirmiausia išreikšti padėką pranešėjų už jo konstruktyvų požiūrį, nes viskas vyko labai greitai, tačiau manau, kad pavyko parengti neblogą tekstą, E, net įskaitant ir pakeitimus, kurių reikės biudžetui. Kai dėl priežiūros institucijų reikia pasiūsti labai aišku signalą, juk neįmanoma, kad būtų mažinamas biudžetas šioms institucijoms. Jos turi sugebėti atlikti labai svarbias užduotis, joms teks dirbti ir papildomus darbus, jų bus daug ateinančiais metais, tad logiškai regis turėtų būti taip, kad mes turėtume remti e, norą atlikti kokybą, e, kokybę to darbo. Jeigu mažinsim biudžetą, kokybės nesulauksim. Na, o dairantis tinkamiausių finansi, biudžeto priemonių, manau, kad pirmiausia turime pažiūrėti, kokį darbą atlieka tos institucijos. Mes nuolatos būtent tokio pobūdžio argumentus ir teikime. Man atrodo, tai yra geriausias sprendimas. Manau, jog tos agentūros, tos e, institucijos turi turėti tinkamą finansavimą, kad galėtų tinkamai atlikti joms tenkačias pareigas. Dabartinis finansavimas dėja nėra pakankamas. Kai dėl šių institucijų finansavimo pirmaisiais metais finansavimo modelis turi būti toks, kuris būtų susijęs su ilgalaikė perspektyva, dėl to yra reikalingi kai kurie pakeitimai. Nacionalinės priežiūros institucijos turi pateikti tam tikras priemonės, tačiau, man atrodo, čia gali iškilti sunkumų, nes jų jau yra nacionalinių lygmenių. Manau, kad negalima priklausyti nuo nacionalinių institucijų, nes tai gali kelti problemų ateityje kad ir problemų dėl Europos priežiūros institucijų nepriklausomybės. Atrodo, šiuo metu yra sus, besusitariama dėl misija siūlo tokį modelį, kur atsisakoma to, kad būtų remiamasi e, privalomomis įmokomis. Taip pat yra kalbama apie įmokas, kurias mokėtų rinkos dalyviai. Ir norėčiau pasakyti, štai ką. Manau, kad fiskalinėje srityje turėtume numatyti tam tikrus prioritetus. E, remiantis e, horizonto 2020 e, formuluotėmis matome, kad fiskalinės rytis vaidina didelį vaidmenį. Statistika yra taip pat labai svarbis rytis Ir čia finansavimo mažinti taip pat negalima. Darbas vyksta visiškai pozityviai ir džiaugiuosi tą diskusiją, kurią vyksta šią popietę. Ačiū. Ačiū, Ole. Thank you, Mr. Chairman. Um, I can be fairly... Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Mūsų pozicija yra labai aiški. Mes nepritarėme jokiam biudžeto didinimui bendrajame biudžete. Ir jeigu viena, bet kurie lūtė būtų padidinta, tai reikėtų ir bendrai biudžetą didinti. Toks yra paprastas principas. Dėl konkrečių e, dalykų konkurencijos rytyje e, Pranešėjas jau minėjo Europos priežiūros institucijų finansavimą, bet aš nepritariu pranešėjui ir aš siūlau, kad kai mes įkursime tas Europos priežiūros institucijas, reikės koordinuoti e, tas, tą priežiūrą ir tai nacionalinės priežiūros institucijos turės atlikti. Ir tuomet reikėtų parengti e, bendrą savadą taisyklių, kuriomis remiantis būtų galima prižiūrėti rinkos e, dalyvių veiklą. Panašu, kad Europos priežiūros institucijos e, priklausys bendrai rinkai ir turėtų būti atitinkamai finansuojamos. Dėl to aš negalėčiau ir mano frakcija negalėtų, ECR e frakcija negalėtų pritarti tam finansavimo modeliui Europos priežiūros institucijų, kuris yra pasirinktas, dėl to mes nepritarėme uh, kompromisiniam pasiūlymui. Ačiū. Thank you, Kay. Ačiū, Kay. Žaliųjų frakcijos vadovas Sven, prašau. Or someone. I'm a bit surprised because. Uh... Mane šiek tiek nustebino tai, kas vyksta, nes paprastai guoja e kalba prieš mus. Na, būkim mandagus, ar ne? Guoja e atstovai, kolega Jėga. Aš atsiprašau, kad suklydau, sako pirmininkas. Taigi, GUE frakcijos vardu, sako kalbėtis. Uh, pasakysiu, kad mes irgi norim būti man, mandagus, nes mūsų šešėlinio pranešėjo nėra, pakeitimus pateikime, o komentarų kol kas neturim. Dėkui. Pirmininkas, ačiū. Aš taip pat per nelik daug nekomentuosiu, kadangi labai buvau e, mandagus ir noriu toliau toks būti. Manau, kad pirmiausia turėtume padėkoti padėkoti pranešėjų. Mes svarbiausiais klausimais radome kompromisą ir dėl to mes galime pritarti tai linijai, kuri dės, išdėstyta dokumente. Tos agentūros Londone, Paryžiuje, Frankfurte, e, tos institucijos yra svarbus dalykas. Jeigu palygintume, ką įrašėme teisės aktuose, tai, susitartų, tai pamatytume, kad susidurėme su 402 deleguotaisiais aktais. Ir aš turėčiau pasakyti, kad tos agentūros dirbs su tiek daug dokumentų, tad kaip galima mažinti jums finansavimą ir kaip galima atimti iš agentūrų, iš tų institucijų priežiūros tą finansavimą, kuris yra toks reikalingas joms. Aš taip pat turėčiau pasakyti, kad e, žvelgiant į ekonominę perspektyvą, turėtume pasakyti, kad tos sąnaudos yra išdėstytos ko nepadienioj. Ir manyčiau, kad tai yra tos e, paslaugos, kurios dėja kainuoja. Ir visa tai yra visiškai legalu. Mes taip pat norėtume paremti APP pateiktą žodinį pakeitimą. Nenorėtume, kad būtų užtrenktos duris bendro sprendimo ieškojimui nes jis yra toks, kuris mums galėtų ir tikti. Bet manau, kad einame teisingų kelių. Norėčiau tiesiog pasakyti, jog pritariu, kad turėtume ieškoti galimybių e, taupyti. E, mes ilgai diskutavome su EFRAK ir Europos standartų e, institucija. Jie siūlo nustoti didinti finansavimą Vyko ilgos diskusijos su tom institucijom. Mes rengėm, mes taip pat diskutavome su Polnu Stolojan ir rezultatas buvo toks. Veiksmų atliekamų turėtų sumažėti ir didžia, biudžetas turėtų būti padidintas. Deja, čia e, mes nesulaukėme e, liberalų pranešėjo paramos, kurio tikslas būtų buvęs ten biudžetą sumažinti. Tačiau aš manau, kad tas sumažinimas nebus pernelik didelis. Tačiau, na, bendrais bruožais galime pritarti šiam dokumentu. Pirmininkas, ačiū Sven. EFDD, Marko Valį, prašau. Yes, it is possible. Okay. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, ačiū pirmininkė. Ačiū ponai ir ponus, ačiū pranešėjai už tai, kad jis parengė šį dokumentą. Ir jis dar kartą patvirtino kokia yra kryptis, kokia yra komisijos pozicija siekiant reguliuoti Londoną, didžiausią finansinę rinką mm, Europos Sąjungoje. Mes prieštaraujame šiam pranešimui dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, mes prieštaraujame kad, reikė, kad būtų didinama, mm, didinamas finansavimas priešingai tam, kas buvo nuspręsta šiame komitete parlamente. Ir šešėliniai pranešiai siūlo, kad ateinančiais metais finansinės paslaugos bus griežčiau reglamentuojamos visoje Europoje ir dėl to reikės padidinti įgaliojimus ir padidinti darbuotojų skaičių. Mūsų galva tai yra klaidinga kryptis Mes manome, kad reikėtų sumažinti institucijų dydį ir reglamentai reikėtų užtikrinti, kad būtų galima tinkamai toms institucijom funkcionuoti. Toliau prašymas mokėti mokesčius rinkos dalyvių. Iš esmės tai yra tarsi apmokesnimas per užpakalinės duris. Vyriausybės tam nepritarė, tai nebuvo sutarta ir jokiose sutartise, dėl to iš principo tai yra klaidingas žingsnis. Be to tai sukurtų dvigubą apmokestinimą daugeliu rinkos dalyvių. Jau yra taikomi mokesčiai daugeliu šalių. Pavyzdžiui, mūsų šalyje yra mokestis mokamas už, e, tam, už, už profesionalią veiklą. Ir aš nemanau, kad e, galima būtų sumažinti e, tuos mokesčius su šiais naujais pasiūlymais. Iš tiesų mes reikalaujame, kad būtų renkami papildomi mokesčiai ir šis principas tikrai kelia nerimą. Komitetai Europos parlamente, kurie, tarkim, svarsto žvingytės klausimus, jie turėtų e, spręsti mokesčių rinkimą finans... žungystės sektorė, nustatant konkrečius mokesčius, kurie būtų renkami. Iš esmės tai yra klaidinga, tai prieštarauja sutartim ir dėl to mes tam prieštaraujame. Ačiū. Dėkuoju. Dar keli kolegos paprašė žodžio. Herzlichen Dank, äh, <clears throat> Herr Vorsitzender. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Po paskutinio konkomiteto posėdžio kuomet buvo e, kalbama apie 15 metų biudžetą. Ir per tą posėdį aš išsakiau daug kritikos dėl 15 metų biudžeto ir taip pat dėl priežiūros institucijos. Mano nuomonė, numatytas biudžetas nėra pakankamas, jame neatsižvelgiama į ateities poreikius. Būtina atsižvelgti į naujus uždavinius ir finansavimas turi būti atitinkamas. Reikia taip pat užtikrinti, kad e, personalo kompetencija būtų užtikrinama atitinkamų lygmens. E, numatytas biudžetas mažinimas komunikacijos rytyje, mes kaip APP frakcija su tuo nesutinkame. Komunikacijai skirtas uh, biudžetas yra susijęs su pinigų ir ekonominė sąjunga ir su eurų ir mes manome, kad būtent dabar, kuomet komisija aiškiai kalba apie savo reformų politiką ir pažangą, tai yra labai svarbus aspektai. Taip pat e, komisija turėtų įvertinti finansinių požiūrių naujai susidariusią padėtį ir tai būtų būtina sąlyga prieš perinant prie parengiamųjų veiksmų. Aš manau, kad palyginus daug yra palyginus daug rinkos operatorių ir taip pat būtina atsižvelgti į juos. Europos parlamento tyrimų tarnyba tapo nepriklausoma tarnybą ir galima pasitikėti jos atliekamų darbų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Išklausime pranešėjų, šešėlinių pranešėjų, ačiū jiems už atliktą darbą. E, iš tikrųjų, po vasaros atostogų darbas buvo tiktas reikšmingas. Aš taip pat norėjau tarti žodį apie Europos priežiūros institucijas. Na, suprantame, kad tos institucijos yra labai svarbios e, jos buvo įsteigtos prieš dviejus, trejus metus, jų biudžetas buvo formuojamas e, iš įnašų nacionalinių institucijų, iš dalį mokėjo nacionalinės institucijos, dalį ES biudžetas. Dabar matome, kad e, per keletą metų reikės priimti daug naujų teisės aktų, išauks labai darbo krūvis šioms institucijoms. Norėčiau pasakyti, jog turint omeny, kad tos institucijos yra jaunos ir pasirodo, kad jos uh, neturėjo galimybių visiškai išnaudoti savo biudžeto, ar nebūtų pernelyg ankstyvas žingsnis dabar padidinti jų biudžetą. Aš norėčiau paklausti pratešėjo, e, kodėl buvo siūloma didinti tą biudžetą, koks buvo tas racionalus elementas, kuris tai įtakojo. Nes e, rūpjūčio mėnesį buvo pasakyta E, atitinkame dokumente, kad tos institucijos pat, kad Europos komisija atliks vertinimus dėl biudžeto padidinimo. E, kadangi biudžetas yra ribotas, įtemptas, aš manyčiau, jog primda, prieš primdami šį politinį sprendimą turėtume gal šiek tiek lukterėti. Ir aš žinau, nes daug metų dirbu šiam komitete, nebus prašoma, kad tiesiog būtų padidintas biudžetas tiek, kiek siūlo komisija. Ir sunku paremti tokius siūlymus. Ir aš norėčiau, kad mūsų komitetas e, liktų patikimas. Reikėtų padiskutuoti su kolegomis iš biudžeto komiteto. Yra kitų e, iniciatyvų, tokių kaip bandomieji projektai. Tas iniciatyvas galbūt reikėtų paremti. Tad aš e, kol kas rezervuotai žiūriu į tą čia išdėstytą požiūrį dėl padidinimo biudžeto. Uh, Ir jeigu yra sukūriama institucija, kuri nesugebėjo pritraukti techninių ekspertų taip ir panašiai, ar galėtume sakyti, kad duokime tai institucijai daugiau pinigų, tai tuomet viskas bus gerai. Ir aš manau, kad turime išsiaiškinti apie, viską apie esamą situaciją. Europos komisijos pozicijos taip pat turėtume išklausyti. Ir tai turėtų atsispindėti, ko gero, pranešėjų dokumente, nes nebuvo pasakyta, dokumente rengiamame tam tikrų dalykų, tai reikėtų atsižvelgti tai, ko, ko buvo remiamas įsiūlant padidinti biudžetą. Ačiū, Werner Langen. Okay. Dėkuoju. Ponas Balcas jau senai yra apie tai kalbėjęs. Mes bandome užtikrinti mūsų pačių e, tyriamai gebėjimą ir sukūrame e, tą e, padalinį dabar ir galėsime juo naudotis šios kadencijos metu. Aš e, esu truputį nustebęs dėl 67.13 pakeitimo. Pernai buvo nemažai polemikos dėl to pakeitimo. Čia kalba sukasi apie e, Finance Watch institucinį finansavimą tai pristatyta kaip pilotinis projektas. Komisija numatė finansavimo dalis 15 metams, tai yra paskutinės e, e, numatytos dalis ir yra numatyti asignavimai įsipareigojimams. Žaliųjų iniciatyva šie pakeitimai numato asignavimų didinimą 1,75 milijono ir tai yra įsipareigojimai. Užuot užbaigus šį pilotinį projektą 2015 metais iš viso 70 procentų asignavimų Finance Watch bus skirti iš ES biudžeto. Tuo tarpu tuo projekto trukmė buvo ribota metinėje ataskaitoje bei e, aiškinamajame memorandume sakoma, jog šie asignavimai įgalina įgyventi parengiamasias e, priemonės, bet kadangi mes dabar parlamente turime dokumentacijos tarnybą, tai manau galėtume E, išsiaiškinti šitos aspektus, nes čia kalba sukasi apie vienašališką mokėjimą iš mūsų pusės. Nežinau, kai bus su balsavimo ponas Lamasur dalyvauja posėdėje, galbūt jisai galėtų pasiremti panašiais argumentais biudžeto komitete, nes mes sutaupome šimtus milijonų biudžeto lėšų ir staiga uh, nes tokiam ribotos trukmės pilotiniam projektui ilgalaikės garantijas teikiame, tai neturėtų vykti būtent tuo būdu taip. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau paminėti 6706. Tai yra pakeitimas dėl. Dėl Fidžis salos. Čia finansavimas yra sumažintas 99 procentais. Ši programa Egėjo jūros saloms skirta programa e, buvo labai sėkmingai gyvendinama ir biudžeto vykdymas praeitų metų aiškiai rodo, jog visos lėšos buvo tinkamai panaudotos. 16 milijonų eurų yra investuota ir štai dabar e, biudžeto projekte šita e, eilutė apskritai dinksta. Tad toks pakoregavimas e, nuskurdina e, Graikiją. Graikija pranda 25 procentus e, lėšų. Aš norėčiau, kad 17,8 milijonai e, būtų sugražinti. Mes norėtume tokios pačios kaip, kaip anksčiau sumos e, šiai programai. Ta programa padeda e, žemdirbiams ir gyvulinkystės sektoriuje dirbantiems e, ūkininkams toje mažoje Egėjo jūros saloje. Jų gyvenimas nuo to priklauso, tos salos ekonomika priklauso nuo tos programos. Tad mes e, siūlome, kad lėšos būtų paliktos tokios kaip anksčiau ir aš norėčiau, kad komitetas tam pritartų, kad Egėjo jūros, mažosios e, salos galėtų tinkamai spręsti iškylančias e, problemas, kurios kyla dėl tro, trejų, trijulės politikos. Pone Bereš. Dėkuoju, pone pirmininkė šioje diskusijoje. Bet mes e, kalbam apie priežiūros e, priemonės kitiems metams. Pratesdama tai, ką sakė kolega Ole Erikson, aš norėčiau pasisakyti už tinkamą biudžetą priežiūros institucijoms, už tinkamą dydžio biudžetą, kuris e, kuris atitiktų tų institucijų e, poreikius. Dabar yra kritinis laikotarpis, žinome, kad yra griežtų ekonominių priemonių laikotarpis, tačiau mums būtinai reikia, kad e, tos e, institucijos turėtų pakankamai logistinių išteklių, pakankamai žmogiškojo kapitalo, kad galėtų vykdyti savo veiklą ir atlikti užduotis. Mes uh, esame pasistumėję į priekį per pasaros metus šiais klausimais. Mes norime e, įsiklausyti šitų institucijų nuomonę, tad jos turi būti tinkamai finansuojamos ir socialistų frakcija labai aiškia pozicija turi šito klausimu. Dar kalbant e, apie EFRAG Europos investicijų banko vadovas yra minėjęs taip pat aspektus su to susijusius. Mes turime išlaikyti e, finansavimą Europos finansinės skaitomybės e, patariamai grupiai. Finance Watch tai yra pilotinis projektas ir tas projektas iš principo gali tęstis toliau. Aš niekuomet e, nemačiau, kad nie, niekad nebuvo susidūrusi su tokiais atvejais, kad būtų numarinami tokie projektai. Pilotinio projekto stadija yra reikalinga tam, kad būtų išsiaiškinta, ar tas projektas yra gyvybingas ir jeigu viskas vyksta gerai, tuomet tą projektą galima vykdyti toliau. Ir kaip e, krikštamotė Finance Watch, aš aišku negaliu pritarti pono Langen vertinimui. Manau, kad šis projektas yra labai naudingas ir nevyriausybinės organizacijos e, bei, bei kitos organizacijos yra susirūpinusios dėl galimo to projekto E, nutraukimo, todėl mes čia turėtume elgtis racionaliai. Dėkuoju. Šis ginčas dėl Finance Watch tampa tradicija mūsų komitete. Tačiau reikalas yra štai koks Mes, turim, mes norime sukurti nepriklausomą instituciją. 300 milijonų eurų yra numatyti lobistams čia Briuselėje ir aš manau, kad reikėtų paremti šią organizaciją. Tai būtų tam tikra struktūrinė korekcija. Daug kas pagerėtų, tačiau ši organizacija yra iš tikrųjų nepakeičiama. Siūlyčiau Europos komisijai suteikti A įvertinimą jai. Nes e, mažinti, kaip siūlė ponas Langen, finansavimus šiai jums įsitintų būtų didelė klaida. Pirmininkas, dėkoju. Uh, thank, thank Žodis komisijos atstovams. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau labai trumpai sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta dėl Europos priežiūros institucijų. Komisija pritarė tam, ką sakė dauguma e, parlamento narių dėl šių institucijų svarbos. Jų vaidmo yra iš tikrųjų didžiulis ir reikšmingas, jos turi būti tinkamai finansuojamos. Kaip žinia, komisijos siūlymas šiemet yra paremtas e, atsižvelgiant į finansinę e, programą Mes Liepą esame susitikę ir diskutavę šio klausimu, tačiau mes matome, kad e, prašymas padidinti finansavimą, atsižvelgiant į 15 metų biudžetą, e, taip pat yra susijęs su likusiu biudžeto e, procesu. Kai dėl šių institucijų būsimo finansavimo, kaip jau buvo pasakyta, Visa tai yra susijęs su komisijos atliktų veiklos, su komisijos atlikta veiklos peržiūrėtų institucijų. Ir komisija sakė, kad mes e, peržiūrėsime susitarimus dėl šių institucijų finansavimo, atsižvelgsime į biudžeto apribojimus, e, matysime, kaip lėšos buvo naudojamos. Kai kurias šiais sakytas mintis e, mes įsidėmėsime ir uh, kalbant apie būsimą finansavimą, jas priimsime domen. Pavyzdžiui, turi būti tam tikras balansas. Tarp, e, nes, kaip jau buvo pasakyta, tos institucijos atliks reikšmingą teisėkūros darbą, atliks priežiūros darbą e, ir šiuo atveju būtinams užtikrinti tinkamą finansavimą. Reikės atlikti daugiau analitinio darbo ir komisija tai atsižvelgs. Norėčiau taip pat starti žodį apie EFRAG ir E, mažinti biudžetą buvo siūloma daugiau netgi negu siūlė komisija. Naujas, e, naujas statutas EFRAG buvo priimtas birželio mėnesį ir spalio 31 jis įsigalios. Tai reiškia, jog yra pasiekta jau šiemet reikšmingos pažangos. Ir norėčiau pasakyti, jog FRAG ketina įgyvendinti šį statutą tinkamai. E, buvo rekomenduota, e, jog FRAG susitelktų tarptautinės finansinės atskaitomybės standartų klausimų. Taip pat buvo siūlyti kai kurie papildomi dalykai dėl EFRAG. Buvo siūloma sustiprinti valdyseną Keletoje sričių, pavyzdžiui, EFRAG dabar tikisi vertinti visus standartų aspektus ir atlikti ne tik techninį vertinimą, bet e, atlikti daugiau tam tikro analitinio darbo. EFRAG pirmininkas, ko anksčiau nebuvo, dešimt kartų bent jau per metus atvyks į atitinkamus e, posėdžius, jis turės e, užtikrinti, kad darbas yra tinkamai atliekamas, dėl to reikalingas bus tam tikras finansavimas, reika, reikiamas finansavimas. Ir e, tarybai ir komisijai be abejo būtina turėti kokybiškai atliktą darbą. Būtent dėl to, manyčiau, kad ši institucija turi turėti galimybę įdarbinti papildomus darbuotojus, kad galėtų atlikti papildomas užduotis, reikės plėtoti taip pat tarptautinius santykius, pirmiausia techninio ligmens. Ir galiausiai dar yra ir kitų sričių, kur EFRAG turės plėstis, pavyzdžiui, reikės užmėgsti jungtis tam tikras su, ekon, su akademiniu pasauliu, paskatinti tyrimus Taip pat reikės bendradarbiauti su švietimo sektoriumi. Ši institucija be abejo nekurs švietimo programų, tačiau kai kurias iš jų turės paremti. Taigi pažangos jau buvo padaryta, siekiant įgyvendinti rekomendacijas ir šiaip ar taip tos rekomendacijos yra susijusios su tam tikrų papildomų užduočių atlikimu. Jų yra daug tų naujų užduočių ir Europos komisija mano, kad EFRAG turi turėti tinkamus išteklius, kad galėtų tinkamai tas užduotis atlikti. Ačiū. Dėkuoju. Dabar suteiksiu žodį trumpai atsakyti į padėktus klausimus pranešėjui. Ačiū pirmininkė. Aš turėjau kitame komitete dalyvauti, taigi tikrai turbūt nebūtų išmintinga man dabar komentuoti tas diskusijas, kuriuose aš nedalyvau. Aš tiesiog pasitikėsiu savo kolega ir pasitikėjau savo tieka kolega, kuris mm, mano vardu kalbėjo įžanginėje kalboje. Taigi apsiribosiu tik tai pasakydamas to, kad aš patenkintas diskusijomis. Ačiū. Balsuosime vėliau po kito darbo tvarkės klausimo maždaug po 30 minučių, o dabar galime pereiti prie penkto darbotvarkės klausimo, tai Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras 2014 metų prioritetų įgyvendinimas. Pranešėjas ponas Filip de Becker. Suteiksiu žodį jums, prašau. Uh, Ačiū pirmininkė. Tiems, kurie yra nauji, šioje kadencijoje noriu pasakyti, kad mes tiesiog tęsėme darbą. Tai yra labai svarbus politikos dokumentas, Europos parlamente rengiamas ir čia mes komentuojame labai rimtas diskusijas, kurios vyko ne tik praeitie, bet ir vyks ateinančiomis savaitėmis tarp skirtingų politinių frakcijų. Pranešimas, pranešimų projektas, kurį aš jums pateikiau, yra susijęs su keliomis temomis, kurias nagrinėjo Europos komisija ir mes tiesiog bandėme išlaikyti tą pačią tvarką, kurie jie buvo svarstomi e, kitose mm, politinėse frakcijose, skirtingose Europos semestro cikluose. Aš plat, neišsiplėsiu, visi gali perskaityti šį pranešimą, tik norėčiau keletą dalykų pabrėžti šiame pranešime. Pirmiausia, aš manau, jog yra labai svarbu suprasti, kad per pasarosius porą metų, turint galvoje labai sunkia finansinė ir ekonominė padėtį, parlamentas sutarė kartu su valstybėmis narimis e, parengti ekonominės valdysenos procesą. Ir nors kuriams valstybėms narėms yra labai sunku išlaikyti subalansuotą biudžetą, ir taikyti labai griežtą taupimo politiką, tačiau yra labai svarbu pabrėžti, kad mes tos ten, politikos laikomės gana griežtai. Antra, e, valdymas turėtų būti vykdomas kartu su valstybės narėmis. Ir aš labai aiškiai išsakiau savo nuomonę šiame pranešime. Tačiau valstybės narės taip pat turi rodyti savo atsakomybę šioje srityje. Jūs turėtumėte pritarti šioms rekomendacijoms ir kai jos bus patvirtintos taryboje, po kelių metų galbūt paaiškės, kad labai sunku bus jas įgyvendinti. Ir dabar galime jau padaryti iš, išvadą, kad tik 10 procentų rekomendacijų buvo gyvendinta, o apie 40 procentai net buvo nepradėta įgyvendinti. Antras dalykas, vienas iš svarbiausių diskusinių klausimų, kuris ir toliau vyksta, tai yra nedarbo klausimas ir ypač jaunimo nedarbas. Mes konkrečiai turime čia paminėti faktą, kad tai turėtų būti prioritetinis klausimas parlamentui. Diskusijos prasidės ir su pirma mano pastaba turbūt daugelis sutiks, o antras klausimas, kokį sprendimą galėtumėm rasti. Ir žinoma, logiška tai, kad poli, prasidėjo politinės diskusijos jau praeitie ir mano siūlomas pasiūlymas. Š, yra trejopas. Pirmiausia, mes turime laikytis ekonominės valdysinos, dėl kurios sutarėme, tai yra fiskalinis stabilumas, tai yra struktūrinių reformų gyvenimas valstybėse narėse ir tai yra augimo užtikrinimas ilgalaikių laikotarpių. Antra, turime toliau tęsti darbą dėl finansinio stabilumo. Dabar jau matome ir prieš porą metų matėme Portugaliją, matome, kad bankininkystės sektorius, finansa, finansų sektorius dar nesugrįžo į tą saugų lygmenį. Dėl to reikia ir toliau tęsti priežiūros veiklą ir toliau stiprinti valdyseną, kalbant apie finansinį sektorių. Tai yra susiję ir su ekonominiu augimu, pavyzdžiui, viskas, kas susiję su mažų ir vidinių įmonių finansavimu, tai turi būti stiprinama dar labiau negu praeityje. Ir trečias dalykas, trečias ramstis yra investicijų ramstis – investicijos turėtų būti grindžiamos labai tvirtų politinių pagrindų. Mes turime ne tik sukurti papildomus paskolas ar įsiskolinimus, mes turime investuoti į tinkamas rytis, į mokslinius tyrimus ir plėtrą ir vystyti naujus svarbius sektorius. Turime bendradarbiauti su privačiu sektoriu. Turbūt daugiausiai iš privataus sektoriaus dabar mes matome uh, kad trūksta e, investicijų būtent iš to privataus sektorio, kuris užtikrintų reikiamą augimą. Ir paskutinis dalykas. Tie trys ramšiai, tie trys dalykai, jeigu mes kartu juos e, apjungtume, taip sudarytų labai tvirtą pagrindą e, procesui, kuris užtikrintų ekonomikos augimą ir kuris leistų išspręsti nedarbo problemą Europoje. Ir paskutinis dalykas mano pranešime, ir tuo baigsiu, yra demokratinė skaitomybė. Mes vis dar matome uh, kad kalbant apie ekonominės valdysenos procesą, jame trūksta demokratinės atskaitomybės. Reikėtų kelti klausimą, kaipgi sustiprinti demokratinę atskaitomybę. Ir trys dalykai čia yra svarbus, norėčiau pateikti diskusijoms tos tris klausimus. Ir iš tiesų aš labai laukiu esminių diskusijų su šešėliniais pranešėjais e, e, ekonomikos komitete. Ačiū. Toliau šešėliniai pranešėjai. Pradėsime nuo EPP. Ponas Rozatė. Yes, thank you, thank you, chairman. Let me start. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjui parengusiam šį puikų pranešimą. Turiu pasakyti, jog pritariu daugeliu į ten išdėstytų minčių. Leiskite pabrėžti svarbiausius dalykus kurie pranešime yra aktualiausi. Pirmiausia, pranešime vertinama ekonominės veiklos dabartinė būklė eurozonoje. E, kalbama apie Europos ekonomikos saugimą, kalbama apie tai, kad tas augimas tebėra labai trapus, nes būtina užtikrinti tvarų augimą taip pat ir ateityje. Antras dalykas, kuriam pritariu ir kur reikalinga skirti ypatingą dėmesį, yra struktūrinių reformų svarba. Euro zona turėtų tapti konkurencingesnė ir ten būtina užtikrinti spartesnį darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Pritariu pranešėjo nuomonė, jog struktūrinės reformos yra ne tik svarbios kaip tokios, Jos leidžia taip pat sumažinti fiskalinės konsolidacijos sąnaudas. O daugeliu valstybių būtent ta fiskalinė konsolidacija buvo būtina fazė. Yra susitelkiama prie minties, jog būtina paspartinti e, struktūrinių reformų įdėgymą. pagal tam tikrą tvarkaraštį, kuris yra numatytas rekomendacijose pateiktose atskirom šalims. Trečias dalykas - dėl tų pateiktų, rekomendacijų pateiktų šalims. Kritikuojama pranešime tai, kaip veikia šis mechanizmas ES apskritai ir ypač eurozonoje. Ir vėlgi, belieka tik pritarti pranešėjo nuomoniai. Mums kyla problemų dėl šalims pateiktų rekomendacijų gyvendinimo. Be abejo, galime diskutuoti dėl tų rekomendacijų turinio. Galbūt jos turėtų būti geriau subalansuotos. Tačiau svarbiausias dalykas yra tas, kad tos rekomendacijos daugelį šalių nėra laikų įgyvendinamos, apie tai pranešime ir kalbama. Gal tik 10 procentų visų rekomendacijų buvo įgyvendintos, 40 procentų buvo įgyvendintos iš dalies, tai yra signalas to, kad tas procesas neveikia taip, kaip iš pradžių buvo numatyta. Tai jeigu mes turime problemų, nes šalis pačios nepritarė toms rekomendacijoms, kurios joms buvo skirtos, apie tai kalba pranešėjas savo pranešime, turėtume ieškoti kelių, kad šalis palankiau vertintų tas joms skirtos rekomendacijas ir imtųsi jas įgyvendintų. Dar vienas dalykas, kuris man pasirodė esas svarbus ir kuriam pritariu tai yra ilgalaikių investicijų svarba, ypač į švietimą, mokslo tyriamą į darbą, inovacijas, energijos taupimą ir į ekonomikos ilgalaikio augimų užtikrinimą. Dėl finansinės krizės investicijos mažėjo, ypač tos, kurios būdavo daromos viešojo sektoriaus. Buvo gauta mažiau lėšų ir mažiau buvo investuojama administracijos struktūrų į tas minėtas labai svar, svarbės rytis. Tuo būdu euro zono šalis augo lėčiau. Dar vienas svarbus dalykas yra tas, kurį mes nuolatos kartojame, diskutuojant apie E, Europos ekonomikos plėtrą. Būtina užbaigti vidaus rinkos kūrimą. Tai irgi yra nuolat besikartojanti istorija. Pranešime vėl apie tai kalbama, tačiau. Be abejo yra svarbu e, visą tai ir Europos komisija turėtų labiau paspausti valstybės narės, kad būtų įgyvendinta tai, kas pasakyta ES sutartyse, būtina baigti kurti e, vieningą rinką paslaugų rinkos rytėje, ypač finansinių paslaugų ir kitose srityse. Taip pat, pavyzdžiui, prieiga prie kapitalo, e, prieiga smulkiam verslui prie finansavimo ir panašiai. Nergaliausiai pranešės taip pat pabrėžia bankų sąjungos perspektyvos svarbą. Būtina, kad ši sąjunga veiktų užtikrinti finansinį stabilizavimą. Tai tebėra tas projektas, kuris dabar įgyvendinamas. Yra jau veikiančios institucijos, yra priežiūros mechanizmas. Kiti bankų sąjungos komponentai irgi tebėra dar na, kūrimo stadijoje. Pritariu daugelį pranešime išdėstytų minčių ir turiu klausimų pranešėjų. Pirmasis būtų toks. Tai yra detalės, tačiau geriau išsiaiškinti viską iki galo. Pirmininkas, reikėtų pasisakyti trumpiau, nes mes turime ribotą laiką ir turėsime balsuoti. Kitiems kolegoms taip pat reikia palikti laiko kalbėti. Pirmininkė, ar duosi dar vieną minutę? Gerai. Dėl penkto punkto aš siūliau nesilaikyti dogmatinio požiūrio dėl to, kas ten išdėstyta, nes valstybės skola e, ir jos mažinimas skatina ekonomikos nuosmukė. Kai dėl 18 punktų abejoju, ar valstybės narės, kaip pasakyta sutartyje, gali būti atskaitingos parlamentui E, dėl to, kaip jos įgyvendina nacionalinėms valstybėms skirtas rekomendacijas. Aš manyčiau, kad eurozonos atstovavimas. Minutėlę permo, aš sako kalbėtus. Visa tai yra svarbu, kad galėtume kalbėti vieningai. Jeigu to nebus, tuomet apie vieningą atstovavimą kalbėti neteks. Tai būtų tas pats, kas vežimą kinkyti priešais arklį. Galėtume kalbėti, aišku, apie ir privačias investicijas, tačiau galbūt pranešėjas galėtų apie tai uh, paminėti savo pranešėme, pranešime mes galbūt pateiksime net ir uh, rekomendacijų, kaip tai daryti. Ir nutraukiamas kalbėtųsi apžymams mikrofonas. Ačiū. Uh, kollega Szacányi, Szociáldemokrat frakciós vardu. Köszönöm, köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nagyon fontos jelentésről beszélünk, hiszen az európai szemeszter a gazdaságpolitikai. Šis pranešimas yra mūsų požiūrį labai svarbus. Europos semestras yra susijęs su biudžeto politikos didesniu koordinavimu. Norėčiau padėkoti kolegoje Debaker už atliktą darbą su pasitenkinimu konstatuojame, kad pranešėjas sugebėjo iškristalizuoti daug teigiamų aspektų. Mes e, matome, kad e, daug prioritetinių dalykų atsispindi pranešime be kita ko aspektai susiję su e, mokesčių vengimu ir, ir sukčiavimu. Taip pat yra pabrėžiama būtinybė kovoti su jaunimo nedarbu. Aš taip pat pridursiu, jog svarbu paminėti kovą su skurdu Europoje, taip pat pabrėžti solidarumo principą. Kiti teigiami aspektai būtų tokie. Šis pranešimas pasisako už daugelio aspektų liberalizavimą šiame sektoriuje Europos Sąjungoje. Taip pat jame yra kalbama apie biudžeto taikinimo priemonės, kurios taip pat yra labai naudingos priemonės. Aš manau, kad mums neiškyla didesnių problemų dėl šio pranešimo. Jeigu turėsime kokiu nors sunkumu dėl kai kurių aspektų, tai galėsime pateikti pakeitimų. Mums taip pat svarbu, atrodo svarbu, jog praeitos savaitės vadovų tarybos posėdžio kai kurios išvados galėtų būti paminėtos. Vadovų taryba nebepritarė pirmojo punkto pirmai eilutei. Tad e, jeigu politikos kursas bei praktika keisis, tai turi būti atspindėta. Ir turbūt tai būtų viskas iš mano pusės. Mes esam pasirengę siekti kompromiso dėl šio pasiūlymo Taip pat mums atrodo, jog struktūrinių reformų klausimas socialinių požiūrių čia nelabai tiktų. Toliau priemonės, kurios numato atverti daugiau galimybių visuomeniai, kuriuose yra minimos, nemanau, kad tos priemonės yra labai veiksmingos, taip pat čia kalbama apie solidarumo aspektus. Turime galvoti čia apie tokias priemonės, kurios e, skatintų ekonomikos augimą. Taip pat e, mūsų nuomonė reikėtų patikslinti, labiau patikslinti poziciją dėl socialinės rūpybos. Manau, kad e, kompromisinės formuluotės galėtų, galėtų būti pateiktos ir, ir priimtinos. Derho. Ačiū, ECR. Hyvä raportööri, arvoisat kollegat. E Dėkuoju, mėly kolegos. Mes e, labai susidomėję kaitėme pono Debaker pranešimą. Aišku, čia kalba sukasi apie ekonominius iššūkius ES, atlikta nebroga analizė, bet yra kai kurių aspektų, kuriems nepritarė mūsų frakcija. Apskritai, aš galiu pasakyti, jog dėl esminių dalykų pritariu pranešėjui, dėl, dėl svarbiausių ekonominių aspektų. Pranešėjas pabrėžė, jog privačių investicijų trukda, tai, trūksta. Tai yra svarbus aspektas. Aišku, yra viešojo sektoriaus investicijos, tačiau turime užtikrinti, kad būtų ir privačių investicijų, jeigu norime užtikrinti ES e, konkurencingumą didesnį, jeigu norime, kad ES išsikapsytų iš krizės. Toliau pranešėjas pabrėžė įsiskolinimo problemą. Tai iš tikrųjų problema, tai yra našta, kurią turi nešti dabartinės kartos ir neš būsimosios kartos. Tai taip pat yra susijęs su nedarbu, su užimtumo mažėjimu, su jaunimo nedarbu. Ir situacija turi keistis. Turime taip pat būtinai kovoti su mokesčių vengimu ir sukčiavimu, turime supaprastinti sistemą įvairiose valstybėse narėse turi būti toliau gyvendinamos struktūrinės reformos, kaip kad ir sako pranešėjas, ir turime pabrėžti privataus sektoriaus vystimosi svarbą, siekiant užtikrinti didesnį konkurencingumą, taip pat pabrėžiant tuo pačiu e, mažoritinių įmonių finansavimo aspektą bei rinkos aspektus. Turime vengti nuorodų į Europos federalizavimą arba į e, pinigų sąjungą. Manau, kad e, šitie dalykai neturėtų būti privalomo pobūdžio valstybėms narėms, turėtume pasitenkinti EBPO e rekomendacijomis šioje srityje nacionalinės, nacionalinė ekonominė politika ar politika vykdoma nacionaliniu lygmeniu ekonomikos e, sektoriuje daugeliu atveju priklauso nuo nacionalinės kompetencijos ir nuo nacionalinio parlamento. Šitie dalykai negali priklausyti nuo Europos e, komisijos valios, kadangi valstybės turi ir tautos dėl šitų dalykų pasisakyti. aišku, kad ES parama taip pat čia yra labai svarbus aspektas. Panas Papadimulis Gue frakcijos vardu. Dėkuoju, pana pirmininkė. Aš kalbu GUE NGL vardu ir mūsų šešėlinės pranešėjos Mariza Matijas vardu jinai turėjo kitų įsipareigojimų ir negalėjo dalyvauti šiame posėdėje aš e, negalėsiu pasakyti tiek pagiriamų jų žodžių šitam pranešimui. Dėl to apgailestauju. Pranešimas gražina realybę. Mes e, turime turėti biudžetą, kuris skatintų ekonomikos augimą. Tuo tarpu iš tikrųjų yra E, at, atvirkščiai dabar mums iškyla deflecijos ar recesijos rizika. Ekonomikos Nobelių premijų laureatai, nepriklausomai nuo įvairių ideologinių pozicijų, praktiškai visi vieningai pasisakė prieš dabar vykdomą ES politiką. Ir ponas e, Debakė, o ponas Debakė ir gyrė tą politiką. Mano valstybėje, Graikijoje, ta politika buvo įgyvendinta trijulės e, e, Europos centrinė banko, Europos komisijos ir Tarptautinio valiutos fondo. Tačiau jie suklydo dėl, dėl visų aspektų praktiškai vykdydami tokią politiką. Jie numatė, kad recesija bus 14 procentų, jinai buvo 25 procentų. E, jie taip pat mane, kad nedarbas bus apie 14 procentų, o e, nedarbas yra 30, kai kuriais atvejais netgi 60 procentų. Mūsų e, sko, įsiskolinimas yra didelis ir jisai dabar sudaro 175 BVP procentus ir netgi gali pasiekti 185 procentus. Eurozonos pietinių e, valstybių padėtis e, rodo, kokia yra tikroji padėtis ir mes dabar lengvai neišspręsime įsiskolinimo problemų. Pono Debaker pranešime kalbama apie tai, kad reikia kovoti su jaunimo nedarbu ir taip toliau. Tai yra teigiami aspektai. Jisai kalba apie tai, kad reikia kovoti su mokesčių vengimu ar kovoti su skurdu. Ar jūs esate susipažinę su sanglaudos penktąją ataskaitą, kurią parengė komisija. Ten yra sakoma, jog nuo 2009 metų iki dabar nelygi, regioninės ir kitos neligybės padidėjo. Nedarbas padidėjo, skurdas pagilėjo. Net ir Europos centrinio banko vadovas ponas Dragi savo paskutinėje kalboje kritikavo e, kovos su skurdu politiką. Aišku, jisai labai mandagiai tai pasakė, bankininkai paprastai labai mandagiai apie šitos dalykus kalba, tačiau jisai negyrė bent jau tos e, politikos. Todėl mes pasisakome prieš šio pranešimo turinį, prieš jo filosofiją. Nes kokios bebūtų iškilusios problemos, nedarbas, deflecija, skurdas, visos tos problemos kyla dėl to, kad griežtų ekonominių priemonių politika e, galbūt nebuvo pakankamai griežta. Reikia, kad mes e, siektume ekonomikos augimo. Mes e, pasisakome prieš e, šį pranešimą ir pateiksime pakeitimų. Dėkuoju dabar žaliųjų frakcijos vardu, ponas Kaut. Dėkuoju. Uh, Noriu padėkoti Filipui šio pranešimo projektą. Ir norėčiau uh, pa, šiek tiek apbedrinti tai, ką sakė kiti kalbėtojai. Galim džiaugtis dėl to pranešimo, tačiau kai kurie dalykai yra labai besiskiriantis. Ir tai prasidant jau nuo pirmojo pranešimo punkto, jūs sakote, kad ekonomikos atsigavimas Europos Sąjungoje vyksta. E, lyg eitume teisingų kelių ir turėtume ir toliau tuo eiti. Na, gal ir neblogai, tačiau tai sudaro tokį įspūdį lyg viskas būtų gerai, reikėtų dėl Europos semestro parengti kitą pranešimą, tačiau aš manau, kad reikėtų pasakyti štai, kad tas pranešimas sudaro tokį įspūdį, kad žengėme teisingų kelių, tik reikia šį bei tą pataisyti. Tačiau aš manau, kad dabartinės krizės tai nėra visai teisingas vaizdas. Mes dar nepasiekėme ekonomikos tikrojo atsigavimo, apie tai sako ir Mario Draghi. Mes galime pasiremti rekomendacijomis atskiroms šalims. Tačiau situacija daugelį jų labai sunki, todėl turime pasinaudoti turimą politinę erdvę ir neapsimesti, kad nieko blogo nevyksta. Dabar kita tema. Jūs sakėte, kad jūs minėjote, kad reikės dar gilesnės diskusijos tais visais klausimais. Jūs kalbėjote, uh, apie tas rekomendacijas atskirom šalims. Čia pranešimas yra pernelyg bendro pobūdžio šiuo klausimu. Sakoma, kad tos rekomendacijos yra nuleistos iš aukščiau ir kad nėra kodėl jų diskutuoti. Dabartinės komisijos rekomendacijos turi politinius labai aiškius tikslus. Ir būtent apie tai reikia kalbėti ir reikia, kad tai atsispindėtų pranešime. 15 dalyje yra kalbama apie šių rekomendacijų įgyvendinimą, apie ekonominę konvergenciją. Viskas priklauso nuo to, apie kokias rekomendacijas jūs kalbate, galėčiau paminėti kai kurias iš jų, pavyzdžiui, Olandijai ar Vokietijai. Tiesiog e, tų rekomendacijų nėra ir joms sunku remtis ekonomikos integracijos kriterijais. Legitimumas be abejo labai svarbu, nes jeigu vyksta diskusija dėl kai kurių politinių aspektų, be abejo, būtina, kad būtų atsiskaitoma už tai, kas padaryta. Tai yra iniciatyvinis pranešimas, reikia šį beitą pagerinti, nes kol kas šis aspektas pas jūs irgi per nelik aptokiai yra paminėtas. Na ir galiausiai ketvirtas dalykas - trejeto pranešimas. Mes ankstesnės kadencijos metu jau apie tai kalbėjome. Matome, kad tos rekomendacijos yra kartojamos. Europos komisija išklausė pranešimų ir paskui tiesiog padėjo į patį žemiausią savo biuro stalčių. Ir aš manau, kad reikėtų grįžti prie tų rekomendacijų ir dar jas aptarti. Na ir svarbiausia, kad Europos semestras būtų taikomas žymiai plačiau, kad jo apriektis būtų išplėsta. E, daug apie ką jau esam kalbėję. Kalbėjome apie tai, kad kapitalas išplaukė iš Europos Sąjungos. Mes sakėme taip pat, kad būtina išplėtoti kai kurios kitus dalykus ir atsižvelgti į aplinkos saugos aspektą. kovą su mokesčių vengimu. Vėlgi. Šiaip. E, buvo kalbama apie, apie tuos fiskalinius aspektus, komisaras šiame ta dar apie tai yra kalbėjęs. Tad aš galėčiau pasakyti, kad tą aspektą reikėtų išplėtoti žymiai labiau. E, Tai irgi buvo rekomendacijos pateiktos atskiroms šalims. Tų rekomendacijų nėra, jos neįgyvendinamos. Ir galima pagalvoti, kad, e, kad, kad niekas nematė tų rekomendacijų, bet aš manau, kad parlamentas yra tam, kad padėtų komisijai grįžti į tiesos kelią. Prašom, kolega. Thank you again, Mr. Chairman. Uh, thank you, Mr. Ačiū pirmininkė. Tikrai, ponas Bakerį, sunku nepritarti jum, jūsų minėtom, minėtėms trims ramšėms. Ir iš tiesų patiriame finansinius sunkumus ir bankų sektorius dar nesugrįžo į stabilę padėtį. Ir tai, ką mes, tas lėšas mes turime tinkamai išleisti. Jūsų pranešimas atrodo kaip Europos manifestas ir mes visi taip, taip galvojame. Jūsų pranešimas turi įdų tiek atliekant analizę, tiek kalbant apie siūlomus sprendimus. Dėl trečio punkto jūs da, kalbate apie tai, kad ES e, yra mažiau patraukli investuotojams. Gal čia ir trūksta tam tikrų sakinių ar analizių. Toliau jūs, jūsų analizė pernelik silpna ekonominė prasme. Jūs sakote, kad didžiausias suvaržymas ES yra privačių investicijų stoka. Ir taip pat e, sakote, kad turėtų būti daugiau gaunama investavimo lėšų iš ES, bet jeigu mes turime makroekonominę politiką, kuri, kurios negalima susijęti su fiskalinė valstybių narių politika, tai reiškia, kad mes nepasieksime tų tikslų, kad pirmiausia reikia spręsti struktūrinės problemas ES. Ir trečias dalykas, kurį, kurį noriu iškelti, yra labai pavojingas sakinys jūsų pranešime. Tai yra aštuntas punktas. Jūs sakote, kad ragina būsimą komisiją pateikti pasiūlymą dėl vienos, vienos išorės atstovybės eurozonoje remiantis ES 338 straipsnių. Bet čia jūs pažeistumėt suverenitetą kiekvienos ES valstybės narės. Ar jūs to norėtumėt, ar norėtumėt skatinti, kad e, Europos, iš ES pasitrauktų valstybės narės? Tai yra labai pavojingas sakinys. Ačiū toliau, nona skriptum turiu prašymą pasisakyti, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Panaudojant e, ekonominės politikos koordinavimo priedangą yra bandoma iš e, valstybių atimti biudžetinę kompetenciją. Būtent todėl kai kurios valstybės e, priešiškai žiūri į ES federalizmą, kuris kenkia valstybės suverenitetui. E, prašme yra ne tik tai e, rekomendacijų, bet ir tam tikrų e, e, vos ne įsakymų valstybėms. Mes visi pasisakome už ekonomikos augimą ir už užimtumą, tai yra aišku, mes e, taip pat turime aiškę nuomonę dėl struktūrinių reformų, tačiau nereikia bandyti verštis pro jau atidarytas e, duris. 23 punktas. Čia sakoma, kad imigracija prisideda prie ekonomikos augimo. Tai yra neteisybė. Tarp abiejų dalykų nėra sąsajos. Prancūzijoje imigracija yra didelė, tai mūsų ekonomika turėtų labai smarkiai aukti, tuo tarpu taip visiškai nėra. E, tik tai 15 procentų imigrantų dirba Prancūzijoje. 24 punktas. Čia yra siūloma e, didinti mokesčius, vadinamai PVM socialinį mokestį kompensuojat e, tuo būdu kitus socialinius mokesčius. Mes matome, kad eurozonoje tai nepasiteisina, kad e, patiriamas fiasko. Ir e, kaip matome, valstybių suverenitetas yra sumažinamas iki federalinių žemių suvereniteto šioje srityje. E, turėtume akcentuoti, jog ES reikia daug daugiau nuseklumo ir ES neturėtų mokyti valstybių, pavyzdžiui, Prancūzijos. ES yra sukaupusi virš 200 milijardų nepanaudotų lėšų. ES yra nevykdanti mokėjimų ir įsiskolinusi. Thank you. Dar turime aštuonis norinčius kalbėti kolegas. And, uh, and I... Dešimt jau jų. Dvi minutės kiekvienam kalbėtojui ir užbaigėme sąrašą. Yeah, but we, we have. Uh, we, we can vote and continue after the. You prefer? Okay, okay. If if I can, okay, we can vote now and then. Uh... Tai tuomet gerai balsuokim dabar, o paskui diskutuosime paskui.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 a test vote first. Test vote. Yes, yes. If everybody's ready. Ar visi pasirengę, kolegos? Pabandykime, ar veikia balsavimo įranga. Vienas iš kolegų neturi kortelės. Kviečiu balsuoti visus. Atliekame testą balsavimo. Baigiame balsuoti. Turime priskaičiuoti ir kolegas, kurios neturi kortelių. Kas dar neturi kortelių? Baigiame balsuoti. O dabar pradėsime balsuoti, taip sakant, rimtai. Balsuosime dėl biudžeto pakeitimų. Pakeitimas 6723. Kas už? Prieš susilaikė 6715. Ankstesnis atmestas. Kas už? Prieš. Turėtume pasitikrinti. Pradedame elektroniniu būdu tikrinamės. Tai Per daug vienų kolega iš EPP balsuoja. Dabar viskas gerai, baigiame balsuoti. Atmesta. 6, 7, 2, 5, kas už, prieš, susilaikė. 6, 7, 2, 2, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 6726 už prieš patvirtinta. 6706 pas už prieš atmesta. 6713 pas už prieš patvirtinta. 6716 kas už prieš atmesta Turime pasitikrinti. 6, 7, 1, 6. Balsuojame dėl šio pakeitimo. Baigiame balsuoti patvirtintą. Nulis 3 buvo atsimtas, dabar 87, 2, 7, kas už. Prieš. Atmesta. 6707, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 6728, už, prieš, atmesta. 6704, už, prieš, patvirtinta. 6708 6, 7, 0, 2, 9, kas už, prieš, atmesta, 6, 7, 0, 9, už, prieš, patvirtinta, 6, 7, 0, 0, už, prieš, patvirtinta. 01, kas už, prieš, patvirtinta. 02, kas už, prieš, patvirtinta. 24, kas už, prieš, atmesta. Susilaikė. 02. Ar kas nors susilaikė? 6, 70, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 6, 7, 1, 7, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 6, 7, 1, 8, už, prieš, susilaikė, atmesta. 6719 už, prieš susilaikė atmesta. 6720 kas už, prieš susilaikė atmesta. 21 kas už, prieš susilaikė atmesta. 12 už, prieš susilaikė patvirtinta. Vienuoliktas už prieš susilaikė patvirtinta. Dėl kito balsuoti nereikia. Galutinio balsavimo nėra taip pat. Tad pereiname prie nuomonės. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 2 už prieš susilaikė atmesta. Trečias už prieš susilaikė atmesta. Ketvirtas už prieš susilaikė atmesta. Penktas už prieš susilaikė atmesta. Šeštas už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 Patvirtinta. 12. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 13. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 14. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 15. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 16. Už, prieš susilaikė atmesta. 17 už prieš susilaikė atmesta. 18 už prieš susilaikė atmesta. 19 už prieš susilaikė patvirtinta. 20 už prieš susilaikė, patvirtinta. 21. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 22. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 23. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 24. Su žodiniu Tiksliau balsuosime dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis. Už. Prieš. Reikės atmesta. Susilaikė. Atmesta. 25. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 26 už, prieš susilaikė atmesta, 27 už, prieš turėtume pasitikrinti dėl 27. Patvirtinta. 28. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Ir turime kompromisinį pakeitimą A su žodiniu pakeitimu. Pirmoji dalis. Balsuome su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš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 38. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 39. Už. Prieš. Regisi. Atmesta. 40. Už. Prieš. Pasitikrinkim dėl 40. Patvirtinta. 41. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 42 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dabar balsuosime dėl teksto su pakeitimais. Elektroninis balsavimas. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti 41 už 13 prieš 3 susilaikė. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją. O dabar galime grįžti prie diskusijų pabaigos. The analysis here. We have Mr. I will give uh, two minutes suteiksiu žodį dviems minutėms. Pasisakym, kalbėtojai turi suteikti dvi minutės. Turime dešimt kalbėtojų. Kolega Marijas, prašau. Ναι, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο ζητήματα. Πρώτα απ' όλα στα θέματα που έχουν σχέση. Pone pirmininkė, yra tam tikrų susijusių su Europos semestro instituciniais, e, institucinių funkcionavimo aspektai. Ir tai taip pat susiję su Graikija. Kas yra tas ekonominis koordinavimas, ekonominis politikos koordinavimas? Ir kaip čia yra su nacionaliniu parlamentu kompetencija, kuomet, pavyzdžiui, yra įgyvendinama korekcijų programa europinė, trijulė pasiūlo konkrečių dalykų dėl mokesčių ir tomis priemonėmis visiškai nėra realiai sprendžiamo įsiskolinimo problemos. Po trojkos taikytų priemonių mūsų įsiskolinimas pasiekė virš 70 procentų bendro vidaus produkto, virš 175 procentų. Tad e, trijulės politika patyrė visišką fiasko ir Graikijos parlamentas neturi jokių galių toje srityje. Mūsų deputatai, mūsų ministrai taip pat neturi jokios teisės taršyti čia savo žodį ir neturi teisės daryti tokių veiksmų, kurie čia būtų patys logiškiausi. Graikija negali sumažinti dizelino kainos ar, ar mazuto kainos. Mes pernai išgyvenome labai šaltą žiemą, nes e, kuras kainavo labai brangiai. Pone pirmininkė, mes tuo norime pasakyti, jog uh, ekonominės politikos koordinavimo sistema nepasteisina Graikijos atveju. Dėkoju. E, labai trumpai kalbėsiu, nes regis tuoj dings balsas. E, aš pradėjau savo karjerą parlamente su žaliaujų frakcija. Tai, ką darau dabar, yra pakankamai pavojinga. Tačiau aš Manau, mano nuomonė vis gal netokia visai kaip išdėstė žalieji, tačiau grįžkime prie pirmosios dalies. Ten situacija turėtų būti optimistiškesnė ir turėtume peržiūrėti tą pirmą dalį. Norėčiau šiltą paramą pareikšti pranešėjui, ponui Debaker, ir jo pranešimas yra geras, ypač tie svarbiausi paragrafai 17 dėl rekomendacijų šalim yra ypač gerai suformuluotas nes priešingai negu minėjo e, prieš tai kalbėjęs asmuo, tos rekomendacijos yra mūsų vienas iš geriausių instrumentų, bet struktūrinės reformos yra būtinos ir tai yra svarbiausias dalykas. Turime prie šio aspekto padirbėti, mes tų rekomendacijų gal per nelik e, nenorim paraidžių tų rekomendacijų laikytis, mes norime šiek tiek didesnių aspiracijų, bet jos yra būtinos konkurencingumui padidinti. Kolegos, mes galim diskutuoti šiandien, kitą savaitę, kitą mėnesį, tačiau jeigu tų reformų nedarysime, o tik apie jas kalbėsime, tai to poveikis gali būti pražutingas. Norėčiau paremti pranešėją. Pranešėjas 24 Toje dalyje kalba apie tai, kad būtina supaprastinti mokestinės sistemas. Iš dalies galiu sutikti su tuo, kas siūlo pranešėjas. Sumažinti darbo apmokestinimą, tačiau tai reiškia, kad vartojimo mokesčiai turės aukti. Ir nežinau, ar taip būtų teisinga, nes padidės PVM ir e, išlaidos žmo, tiesiog žmonės leidžia pinigų labai nedaug ir iškilus kainoms vartojimas bus dar mažesnis. Tai nepadės atsigauti ekonomikai. Ačiū. Kolega Zarianopoulos, prašau. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, καταρχήν μια παρατήρηση επί της διαδικασίας. Dėkuoju, pane pirmininkė. Mes turime, norime pasisakyti dėl Mm, darbo tvarkos. Jūs žinote, kad neprisijungusieji neturi savo frakcijos, nes e, kaž, buvo pasakyta, kad e, kažkas kalbės ne, neprisijungusiųjų vardu. Ne, taip nėra. Kiekvienas iš mūsų kalba savo vardu. Dabar e, keletas žodžių apie pranešimą ir apie Graikijos padėtį. Iš tikrųjų, mes po truputį nugalime tą krizę, kurią sukėlė kapitalizmas. Tačiau ekonomikos atsigavimas sukels tam tikrų neligybių, tam tikrą neligybę. Ir tai susiję su vykdoma politika bei su tam tikromis dogmomis, kurias e, išsako Europos Sąjunga. Ir jos yra išsakomas nepaisant viešosios nuomonės e, neigiamą nusiteikimą. Būtent todėl 120 milijonų europiečių gyvena žemiau skurdo ribos. Būtent todėl yra milijonai bedarbių Europos Sąjungoje. darbo rinkos restruktūrizavimas. Tai reiškia mažesni atlyginimai, socialinės rūpybos pabaiga, privatizavimas ir taip toliau. Šitie dalykai reiškia, jog visa darbuotojų apsauga yra nubraukiama ir valstybės narės elgesi taip, kad jos tampa vis griežtesnės. Pirmininkas, norėčiau, kad jau užbaigtumėt savo pasisakymą. Taip, iš principo darbuotojai tampa įkaitais. Ir viską bandoma įvinioti į, į gražų kap, kapitalo, kapitalizmo popierių. Europos Sąjunga eina šituo keliu, bet tas kelias reiškia darbuotojų žlugdymą. Aš manau, kad šio pranešimo struktūra yra puikiai, turiu tik tai tris komentarus. Pirmas. Vidaus rinkos stiprinimas kaip vienas iš ramščių Europos semestre. Norėčiau pabrėžti, jog yra svarbu užtikrinti, kad vidaus rinka būtų valdoma skaidriau ir labiau homogeniškai. Tačiau mūsų reglamentai yra kartais pernelik sudėtingi ir aš norėčiau pabrėžti, jog yra svarbu užtikrinti tinkamą įgyvendinimą tų reglamentų. Toliau mažų vidinių įmonių finansavimas. Pranešės apie tai kalbėjo. Tai dar nepasiekia anksčiau buvusio lygio, tai yra parama mažoms ir vidinėms įmonėms ir aš manau yra puikiai mintis paminėti kažkokius alternatyvius šaltinius. Trečias klausimas. Rekomendacijos parengtos konkrečioms šalims. Pritariu tiems, kurie paminėjo šį klausimą, nemažai kritikos buvo išsakyta ir neretai ta kritika yra labai puikiai pagrista faktais. Norėčiau pabrėžti, kad mums reikia kur kas didesnio bendradarbiavimo, faktinio bendradarbiavimo tiek Europos parlamente, tiek nacionalinėse vyriausybėse, kai kalbama apie rekomendacijas konkrečioms šalims, nes per jas mes galėtume pasiekti objektyvą, atsiprašau, tikslą, kuris yra, kuris yra numatytas. Taigi norime, kad tos rekomendacijos būtų tinkamiau atspindėtos pranešime. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui. Manau, kad pranešimo projekte yra atlikta tinkama diagnozė, yra nustatytos silpnos vietos ir problemos eurozonėje. Tikrai didžiulis įsiskolimas, konkurencingumo problemos, de, de, deflecijos e, problema ir tikrai reikia imtis griežtesnių, aktyvesnių veiksmų, veiksmų nes ekonomika Europos Sąjungoje yra kol kas labai trapi. Uh, Mes neturime parengtų receptų, jie tikrai nepasiteikina, taip pat ir griežto taukimo priemonės nepasiteisina. Net Mario Draghi pritarė, jog mums reikėtų sušvelninti tą griežtą taupimą. Norėčiau pasakyti, jog valstybės narės rimtai nevertina joms skirtų rekomendacijų, o jos turėtų kur kas daugiau dėti pastangų. Taip pat reikėtų pripažinti, jog kartais valstybės narės skirtingas sritis turėtų reformuoti ir tai turėtų būti labiau konkretus požiūris ir labiau atitinkantis kiekvienos valstybės narės poreikius. Mes turime vertinti skirtumus net ir pačios valstybės narės viduje, atsižvelgiant į regioninę dimensiją. Ateityje turėtume e, šį dalyką panagrinėti išsameu. Taip pat turim, turėtume daugiau paspausti Europos komisiją, kad jie parengtų investicijų planą. Pono Junkerio 3 milijardų planas turėtų sukurti pridėtinę verdę. Mes turime greitai matyti rezultatus, jeigu norėtum užsitikrinti e, piliečių pasitikėjimą. Ypač Pietų Europoje, Graikijoje, Portugalijoje, Ispanijoje ir nesnei Italijoje yra tikrai labai, san, labai sunku matyti tą bo lygį. Taigi mes turime sustabdyti griežto taupimo priemonės. Ir aš manau, kad naujos sudėties komisija turėtų pradėti savo darbą pateikdama naujas idėjas, o ne tęsti e, ta, tas senas tendencijas ir m, senus pasiūlymus mes turime būti toje pačioje lygoje, kaip ir daugelis mūsų konkurentų priekybos srityje. Toliau pervės, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėl Filipo de Baker pranešimo norėčiau pakomentuoti du ar tris pagrindinius aspektus. Visų pirma, manau, kad e, Europos semestras kaip toks ir, ir šio semestro uh, stadija dabartinė rodo, jog 14 metų prioritetai atrodo yra įgyvendinami. Kontekstas yra pasikeitęs, situacija keičiasi palyginus su e, to semestro gyvenimo pradžia. Ir šiandien mes e, matome, jog e, mūsų apmąstymuose tai be jokios abejonės turi atsispindėti. E, e, ko kolega kolegai galbūt aš prieštaraučiau dėl kai kurių aspektų. E, pranešime nieko nesakoma apie ES ekonominę padėtį ir ne todėl, kad eurozonos uh, valstybės yra sunkesnėje padėtyje. Šiandien mes paprasčiausiai nepakankamai įvertiname makroekonominę situaciją eurozonoje. Šitie dalykai iškrito, liko už borto e, pranešime. Nes e, problema yra todėl, kad e, visos eurozonos valstybės E, tarp jų ir tos, kurios e, yra AAA, visos jos e, negali būti blogos ekonomikos mokinės. Manau, kad čia yra tam tikro ideologinio šališkumo. Tačiau jeigu mes rimtai norėtume pažvelgti į tai, tai turime pripažinti, kad kažkas įvyko. Ir ne aš tai, tai, tai sakau, socialistai visuomet yra perspėję dėl metinio ekonomikos augimo peržiūros e, proceso ir mes e, perspėjome dėl tam tikrų dalykų ir jie dabar pasiteisina. Skaičiai rodo, jog nedarbas yra per didelis, tai yra nepriimtina, infliacija yra pernelyg e, žema ir ekonomikos augimo nėra. Čia nemano. E, išsakytą nuomonę tą patį patvirtina ir Jean-Claude Juncker ir, ir Mario Draghi. Tai, tai tvirtina ir nesocialistinių pažiūrų žmonės. E, galbūt mes turėtume pakeisti šį pranešimą. Dėkuoju. Oi, ponė pirmininkė, aš norėčiau pasveikinti pranešėją. Pranešimas yra puikus, subalansuotas dokumentas. Aš esu dirbęs su pono Debaker, rengdamas prieš tai e, parengtą pranešimą dėl semestro. E, Filip Debeker kalba apie priemonės siekiant geresnio ekonomikos augimo ir užimtumo, apie investicijas, nepriklausomai nuo to, kur tos investicijos būtų daromas. E, pranešimas yra subalansuotas, jisai galbūt turėtų būti labiau pakoreguotas, atsižvelgiant į dabartinę ekonominę padėtį, galbūt reikėtų labiau pabrėžti investicijų planus, kuriuos minėjo ponas Junker ir taip pat atsižvelgti į, į apskritai labiau į dabartinę ekonominę e, padėtį. Pone Debaker, mes e, remia jūsų pranešimą ir aš asmeniškai esu pasirengęs bendradarbiauti su jumis. Uh, President, thank you very much. Um... Urbair Heis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau taip pat pasveikinti poną Depaker, parengusiu puikų pranešimą. Jis gerai subalansuotas. Ir norėčiau padėkoti kolegai už tai. Norėčiau paminėti keletą dalykų. Ekonomikos vertinimas ir nedarbo lygis bei BVP augimo procentas. Šitie abu rodikliai yra svarbus ir jeigu palygintume duomenis Junktinėse valstijose ir Junktinėje karalystėje, pamatysime, kad jie reikšmingai skiriasi. Amerikoje augimas yra didesnis ir BVP augimas yra mažiau negu pusė jų jungtinėje karalystėje lyginant su JAV. Tad norėčiau pasakyti, kad tas priežiūros mechanizmas turi būti stiprinamas. Dar vienas dalykas. Sur, priežiūra yra svarbi e, visoms šalims didelėms ir mažoms, ką aš to noriu pasakyti. Šalis, kurios nepadarė to, ką turėjo padaryti, turėtų sulaukti e, raginimo E, padaryti nepadarytus darbus. Būtina, kad jos įgyvendintų rekomendacijas visoms šalims. Nesiniai su ministru Šoblio buvo kalbėtai savo kalboje, e, minėjo dalykus, kuriuos turėtume prisiminti. Turime pasinaudoti ES biudžetu, turime finansinę programą pasinaudoti tam, kad galėtume padėti šalims įgyvendinti tas šalims skirtas rekomendacijas. Tai nėra lengva. Jos yra, tos rekomendacijos yra brangios, jos užima nemažai laiko. Tačiau, jeigu tikimės efektyvumo, turime pasižiūrėti, kaip pasinaudoti to biudžetu, kad tos rekomendacijos būtų gyvendintos. Kai kurioms mums šalims reikia pagalbos, kad jos galėtų tas rekomendacijas įgyvendinti. Šalis, kurios e, tyrė didžiausią ekonomikos šoką, e, skaitant ir mano šalį, ten BVP auga daugiausia. Tačiau ir mums reikalingus yra struktūrinės reformos. Mums yra iš tikrųjų labai svarbu. Reformos eurozonoje yra būtinos, e, reikalinga viešai sektorių reformuoti ir mes e, iš tikrųjų turime daryti E, nebausdami tas šalis, o turime skatindami jas raginti į tas reformas įgyvendinti. 29 dalyje, 27 dalyje yra kalbama apie ilgalaikės investicijas. 25 procentai e, yra investuojama jungtinėse valstybėse, 75 procentų sudaro privačios investicijos. Ir, e, ir investuoja ir privatus, ir valstybinis sektorius. Tuo tarpu privatus sektorius ES lyginant investuoja labai mažai. Pirmininkas, ačiū. Na ir paskutinis kalbėtojas Patrick Oflin. Prašom. Uh, thank you, Mr. Chairman. Um... Ačiū pirmininkė. Tai, ką mes čia matome, kalbant apie ES ekonomiką ir eurozonos ekonomiką, yra įvairūs įspėjimai iš oponentų vieningos valiutos įkūrimo oponentų. Turime pinigų politiką, kuri nusprendžiama viename lygmenyje, o fiskalinė sveikatos priežiūros ir darbo politika kitų lygmenių, nacionalinių lygių. Tai, kas mane nustebino, buvo 21 dalis, kuris skatina valstybės nares įveikti vietos politinę opoziciją ir modernizuoti ekonomiką, socialinės apsaugos sistemą ir sveikatos priežiūrą. Tačiau mes juk turime demokratiją, Taip, valstybės gal ir siekia tai tų tikslų, bet jos turi laimėti rinkimus savo šalyje. Ir jūs arba mes, mes neturime priemonių, kaip reikėtų priversti jas vykdyti tam tikras politikas, siekiant užtikrinti nuoseklę politiką Europos Sąjungos lygių. Ir kartais kai kurios valstybės narės neprisima visos atsakomybės ir neįvertina poveikio, kokį po, kurį, tai, kuris galėtų būti padarytas neįgyventinant tam tikrų įsipareigojimų, e, kokį tai poveikį turėtų Europos lygių. Jūs neturite paka, pa, užsitikrinę pakankamo socialinio solidarumo ES lygių. Iš tiesų vienintelis demokratinis ir tvarus būdas yra veikti nacionaliniu lygiu ir daug šalių e, eurozonoje, ypač rytinėje jos dalyje, yra e, teisingame e, kelyje ir seka Vokietijos pavyzdžių. Vokietija turi tinkamas priemonės, tinkamą pagrindą. Ir kitos valstybės narės turi nuvertinti savo valiutą lyginant su Vokietijos e, valiuta. Nemažai žmonių kalbėjo pirmąją dalį, kur, kur kalbama apie tai, kad jau prasidėjo atsigavimas ekonomikos. Bet aš manau, kad reikėtų peržiūrėti e, šį punktą, atsižvelgiant į neseniai pateiktus paskutinius duomenys. Iš tiesų, ekonomikos atsigavimas dar nėra e, tvirtas. Toliau suteiksiu žodį pranešėjų ponui Debakar. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad aš esu mokslininkas ir Karl Popul yra, sako, kad optimizmas yra mūsų moralinė pareiga. Ir būtent taip ir norėjau, tai norėjau atspindėti savo pranešime optimizmą. Daugelis kolegų kalbėjo apie dalykus, kurie nebuvo minėti pranešime ar nebuvo išsamei minėti. Uh, ir buvo raginama išsameu tam tikrus klausimus panagrinėti pranešime. Bet aš nenorėčiau kalbėti labai išsamei ir sukurti kažkokią kalėdinę glūtę apkarsytą daugybę reikalingų, bereikalingų dalykų šiame pranešime. Dauguma pastabų buvo gana pozityvios, tačiau aš norėčiau atkreipti dėmesį keletą dalykų, trumpai jas atsakysiu, nes vėliau įvyks esminės diskusijos tarp šešėlinių pranešėjų, o vėliau mes grįšime į šį komitetą ir svarstysime tam tikrus kompromisus. Svarbus dalykai yra struktūrinės reformos ir diskusijos dėl to, ar yra per daug ar per mažai griežto taupimo, fiskalinio konsolidavimo ir taip toliau mes turime įgyvendyti pensijų reformą, darbo rinkos reformą ir taip toliau. Reikėtų tikrai įdėmiai pasiskaityti pono Dragi kalbą. Per pastarosius porą mėnesių yra du dalykai, kurie nepadės išspręsti krizės ir nepadės eurozonai nei Europoje mes negalime išspausdinti pinigų papildomai tam, kad išliptume iš krizės. Tokia žinia ir pono Dragi kalboje. Tai yra labai iški žinia politikams, e, vyriausybėms, e, valstybių vadovams. Turime prisimti atsakomybę, pradėti struktūrinės reformas ir eurozoną padaryti labiau konkurencingą, labiau atvirą ir atvirą investicijoms. Tai yra mūsų politinė atsakomybė. Ir visi čia parlamente neturi nuo to nusisukti, neturi atsikratyti šios nastos. Tai yra pagrindas mano ataskaito, mano pranešimo ir aš norėčiau, kad tas pagrindinis dalykas išliktų mano pranešime. Ir aš nemažai išgirdau pritarimo šią prasme. Taip pat e, kyla klausimas, kaip mes turėtėm sus, sustiprinti darbo rinkas, žaliai iškėlė tokią e, pastabą ir jau Liepos mėnesį apie tai buvo kalbama. Taip pat tam tikri elementai iš trejeto pranešimo turėtų būti, juos atsižvelgiame, mes turime sąrašą ir kitų pranešimų, į kuriuos atsižvelgsime, padarysime nuorodas į tuos pranešimus. Bet aš nematau priežasties, kai mes paminime tos e, pranešimus, kad reikėtų giliau leistis į tam tikras detalės tų pranešimų. Nemažai Buvo pastabų ir aš tikrai laukiu išsamesnių diskusijų, kuomet išsameu leisimės į atskirus punktus šio pranešimo. Ir aišku, aš atsižvelgsiu kiekvieną komentarą. Ir aš esu tikras, kad mes galėsime sulaukti didžiulio pritarimo ir pasiekti kompromisą dėl šio pranešimo. Ačiū. Uh, Dėkoju. Dabar Galutinis terminas pakeitimams yra rugsėjo 8 iki darbo dienos pabaigos. Tai yra po dviejų savaičių. Bandysime š... iki, iki, vidurna, iki vidurnakčio pratesti terminą. Turime šiek tiek e, problemų dėl vertimo raštų 22-23 rugsėjo bus konsolidavimas ir spalio 6 plenarinėje sesijoje balsuosime. Susitiksime rytoj 9 su Eurogrupės mm, pirmininku ponu Dieselblomu. Dėkoju. Ačiū.